priemonę priartinant nacionalinius parlamentus į Europos bendravimo procesą. Ačiū, ponia komisarė. Baigiame diskusiją. Kitas posėdis rytoj prasidės 9 e, val. E, Dirbo tvarkė paskelbta interneto tinklavietėje ir e,